Dzień dobry, witam Państwa. Labai diena, sveiki visi. Pradedame e, rytinę posėdžio dalį. Pirmiausia, norėjau pasveikinti svečius, ponė Miller, taip pat ponų, taip aš Rikalčia Association. E, sveikinu visus labai nuoširdžiai. Ir dabar turėtume perėti prie pirmojo balsavimo. Paprašyčiau pasiimti balsavimo korteles, pažiūrėti ar turite. Ir pirmas balsavimas yra dėl rekomendacijos projekto, dėl tarybos pozicijos ir mm, tai yra parlamento ir, ir, ir tarybos dokumentas dėl uh, gyvūnų apsaugos ir pranešėjas yra Selimovič. Ar ponas pranešėjas norėtų pasisakyti? Jeigu taip, tai labai prašau. Chair, um, I'm so happy that... Ačiū pirmininkė, tikrai džiaugiuosi, kad pasiekėme šį etapą po tokio ilgo E, darbą. Aš daugiau nieko nebesakysiu, tikiuosi, kad sėkmingai balsuosime dėl šio pasiūlymo, nes darbas užtruko dešimtį metų. Aš perėmiau pranešimą iš savo pirmtako ir tikrai džiaugiuosi iš e, savo pirmtakės ir tikrai džiaugiuosi, kad į, į, į baigiu darbą dėl šio pranešimo. Noriu padėkoti visiems kolegoms už tai, kad nebuvo problemų e, pasiekiant šį etapą. Ačiū. Nie zgłoszono, proszę Państwa, żadnych poprawek. Na, nėra pas, pataisų, taigi balsuosim vardinis balsavimas ir dėl to aš prašau balsuoti dėl rekomendacijos projekto. Balsavimą pradedame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Taigi dabar balsavimą galime baigti. Taigi balsavimas baigtas. Sveikiname. Rezultatas puikus. ir pažymėsime e, tai dokumentuose Dabar dokumento projektas, ponia Aguliera, jos projektas. Balsavimas dėl šito dokumento bus perkeltas į kovo 15 dieną, taigi per, praleidžiame šį ir dabar pereiname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto, tai yra sanglaudos politika eskanutose rajonuose. Nuomonės referentas yra Michel Denten, atsakinga komisija yra, atsakingas komitetas regi komitetas. Na, manau, kad porą žodžių galėtų pasakyti ponas Dantan. Taigi, prašom, porą sakinių, ar galėtume prašyti, ne, nereikia. O taigi, taip suprantu, kad galim iš karto perėti prie balsavimo dėl pakeitimų. Balsavimą pradedame dėl pakeitimų. Pirmiausia, šeštasis kompromisas – Tai yra politika dėl e, kalnų, kalnuotų regionų. Taigi balsuojame regio, e, elektroniniu būdu ir dabar pradėm balsavimą dėl šeštojo kompromiso. Dėkoju. E, balsavimą baigiame. Ačiū. Periname prie trečiojo kompromiso balsavimą pradedame dėl trečiojo kompromiso. Taip pat balsuojame elektroninį būdų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta, patvirtinta. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo kompromiso. Tai yra e, veiklos koordinavimas, fondų veiklos koordinavimas. Pradinam balsavimą dėl ketvirtojo kompromiso. Mm. Dėkoju, balsavimas baigtas. Dėkoju, periname prie 58 pakeitimo, balsuojame dėl 58 pakeitimo. Galime balsuoti pakėdami rankas, kas už, kas prieš. Ačiū, atmesta. Pereiname prie devintojo kompromiso. Tai yra BŽP supaprastinimas ir administracinės naštos mažinamas, balsavime elektroninį būtų, balsavime pradedam. Balsavimą baigiam. Labai ačiū. Pritarta. Pereiname prie penktojo kompromiso. Kalnotų e, e, regionų strategija ir makroregionai. Balsavimas dėl penktojo kompromiso. Balsavimą pradedam. Balsavimą pradedam. Dėkoju, balsavimą baigiam. Periname prie 15 kompromiso. Balsavimą pradedam dėl 15. Tai susijęs su turizmu ir tradicinių e, kultūros paveldų. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Balsavimą baigiam. Dėkoju. Periname prie 13 kompromiso. Klimatas ir aplinkos saugos aspektai. Basavimą pradedam dėl 13 kompromiso. Basavimą baigiam. Dėkoju. Dabar periname prie 68 septintą pakeitimo, pakeldami rankas, kas už 67. Dėkoju, kas prieš Dėkoju, atmesta. Toliau septintasis pakeitimas atsijėmė, nes buvo išbraukta. Taigi dabar 70 pakeitimas. Balsuojam pageldami rankas, kas už. Kas už 70. Tai yra pana Turkman paldas. Kas prieš? Pritarta. Periname prie 71 pirmojo, panas Načil, pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 73. Patikriname dėl 71. Balsavimą pradedam dėl 71. Pastikriname. Balsavimą baigiam. Dėkuoju. Balsuojame dėl 73 pakeitimo, pakeldami rankas, kas už 73 pakeitimą. Kas prieš? Atmesta, dėkuoju. Toliau septintasis kompromisas susijęs su antroju ramščiu. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. Pereiname prie septintojo kompromiso. Tai yra programas dėl kalnuotų regionų paprogramis. Tai yra balsuojame dėl aštuntojo kompromiso. Balsavimą baigiam. Dėkoju dabar mm, balsuojame dėl dešimtojo kompromiso infrastruktūros ir Balsavimą pradedam dėl dešimtojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Dabar vienuoliktas kompromisas. Švietimas ir mokymas. Balsavimą pradedam dėl vienuoliktojo kompromiso. Dėkoju. Balsavimą baigiam. Toliau 106 e, pakeitimas. 106 balsuojam pakeldami rankas. Kas už 106? Kas prieš? Atmesta. 101 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 111 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. Toliau 17 kompromisas elektroniniu būdu balsavimas pratinimas pieno gamyba kaltuotos regionuose. Balsavimas baigtas. Dėkoju, balsavimas baigtas. Pritarta 17 E, kompromisų, tai yra pieno gamyba kalnuotose regionuose, dabar 16 kompromisas, miškininkystė, pradedame balsavimą dėl 16. Balsavimą baigiam dėl 16 kompromiso. Dėkoju. Toliau 12 kompromisas. Vadinasi, moterų vaidmo. Balsavimas pradedamas dėl 12 kompromiso. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Pereiname prie 114 pakeitimo. Balsuojame pakeldami rankas, kas už 114. Dėkuoju, kas prieš. Atmesta. 118 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Atmesta. Toliau 14 e, kompromisas vietos e, rinkos, e, tiekimo, tiekimo grandinės, kokybė ženklai ir reklama. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Dabar pereiname prie 135 pakeitimo. 135 pakeitimas, kas už 135, tai yra pono De Castro pakeitimas, kas už. Ačiū, pritarta. 136 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Atmesta. 137 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Pasitikriname dėl 137. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Devynioliktą balsų pritarė atmesta. Toliau 129 pakeitimas. Kas už 129 pakeitimo pasiūlymą? Prašom pakelti rankas. Ačiū, kas prieš atmesta. 143. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 140. Kas už? Ačiū. Prieš? Atmesta. Periname prie balsavimo dėl likusių dalių. priedų ir, ir, e, ir pradžios, preambulės, įžangos, tai yra pirmasis pono Dantėno pasiūlymas už, pritarta. Tai yra antras, taip pat antras pakeitimas, kas už, ačiū, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, ačiū, pritarta. Ketvirtas, kas už, ačiū, pritarta. Penktas, kas už, dėkoju, pritarta. Šeštas, kas už, Dėkuoju, pritarta. Septintas, kas už? Pritarta. Periname prie pirmojo kompromiso. Tai yra es tikslai žemdibysis sektoriuje ekonotos regionas. Ten balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Periname prie antrojo kompromiso tai yra iššūkiai kalnuotos regionuose. Basavimą pradedam. Basavimą baigiam. Dabar balsavimą baigiam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Thank you. Tai yra balsavimas dėl antrojo kompromiso. Jeigu aš šiek tiek užsiržiapsauju, tai atsiprašau. Balsavimą baigiam. Dėkuoju. Dabar galime balsuoti dėl viso nuomonės projekto su e, pakeitimais. Taigi visa nuomonė su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimą pradedam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Dėkojame. Dėkojame jums, dėkoju nuomonės pranešėjui. Ar dabar galbūt nori nuomonės referentas pasisakyti? Ne, nereikia. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visų pirma šešėlėms pranešėjams ir jų padėjėjams, su kuriais dirbome. Man atrodo, kad puikiai padirbėjome ir norėčiau taip pat padėkoti Žemės ūkio komiteto e, sekretariatui bei savo padėjėjams. Vis, noriu padėkoti visiems už balsavimo rezultatus. My dołączamy się do podziękowań. Mes taip pat dėkojame e, ir taip pat dėkojame ir ponui parlamento nariui. Nuomonė yra labai svarbi, nes mes visuomet kalbam, kad reikia remti žemės ūkio vystimasi, kalnuotos regionuose. Ir čia dabar kalbam apie visas problemas ir pieno gamybą ir moterų vaidmenį. Taigi čia yra labai išsamus projektas, nustami nuomonė ir mums ir e, mūsų komitetų tai yra labai svarbus balsavimas taip pat penki, kopo 15 dieną, apie 16 dieną, o birželio mėnesį bus balsuojama e, parlamentinėje sesijoje. Taigi visas parlamentas dėl balsuos. O dabar pereiname prie devintojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais, Agri generaliniu direktoratu, e, dėl antrinės teisės aktų reglamentuojančių vaisius daržo, ir daržovės, taip pat vyną, derinimą ir supaprastinimą klausimais. Ir dabar suteikiu žodį ponui Korte, komisijos atstovui. E, Sveikiname komi, Europos komisijos atstovus atvykusius į mūsų komiteto posėdį, kurie pristatys ir išaiškins pagrindinius, pagrindinius aspektus, kiek tai susijęs su e, daržovių vaistų teisės aktus, aktu, tai yra labai svarbus e, deleguotasis teisės aktas ir sulaukęs didelio susidomėjimo ir kaip e, ponas Filip greitai užrašinėja prašančius žodžio, atsižvelginti tai, o antroji dalis tai yra teisės aktai dėl vynų e, standartų ir ženklinimo. Ir komisijos tikslas yra supaprastinti reglamentavimą, kiek e, tai yra susijęs su mano minėtomis rytimis. Ir dabar teisės aktas yra rengiamas, tačiau e, darbas dėl deleguoto teisės akto, dėl vaistų ir daržovių jau yra daug padaryta ir ponas Kortė tai minėjo ir paminės ir taip pat bus galima pasinaudoti teisę, išsakyti prieštaravimą, jeigu kas taip norės. Ir kaip ir taip pat taip, nuomonė bus galima pateikti per du mėnesius. Parlamentas nėra, neturi veto teisės dėl teisės aktų, kiek tai susijęs su vynu. Ir dabar manau, kad galime iš karto sutikti žodį ponui e, generalinio direktorato vadovui, ponui Korte. Taigi, ponas Korte, sutikti žodį jums. Thank you very much. Uh, Ačiū. Pone Sekerski, pone pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti už kvietimą e, pristatyti jums nemažai svarbių klausimų, kuriais komisija dirba. Ir konkrečiau norėčiau papasakoti apie antrinės teisės aktus, deleguotusius teisės aktus ir įgyvendinimo aktus, kuriuos rengėme e, nacionalinėms e, vyno, daržovių ir vaisių e, paramos schemams darbas šioje srityje tikrai pasistumėjo. Ir, pirmininkė, jums leidus norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir papasakoti apie vykstantį darbą ir apie tai, kur mes dar nepasistumėjome, tai yra rinkodaro standartai ir žymėjimo etiketės etiketėmis klausimai bendrai, jie susilaukė labai didelio susidomėjimo, sulaukėme daug laiškų, klausimų, e, tai taip pat e, aktualus ir taryboje klausimas, tai aktualu ir suinteresuotų interesų atstovams, tai yra vyno klausimų gamintojams. Ir trečių klausimų noriu Jūs informuoti, kad dar kol kas nėra jokio teisės, jokio dokumento, jokio raštiško pasiūlymo. Prieš pradėdamas kalbėti apie vyno vynui e, skirtas programas. Norėčiau paaiškinti, kodėl mes įmamės šio darbo, nes tai svarbu, svarbu pa paaiškinti, kokiame kontekste prasideda šis darbas. Pagal dabar galiojantį bazinį bendros, bendro rinkos organizavimo teisės aktą. 1308 e, 2013 e, dėl BŽUP reformos. Ir egzistuoja 200 komisijos reglamento, antrinės teisės aktų. E, šiandien jie priskiriami įgyvendinimo teisės aktams, tačiau pagal Lisabono sutartį ir pagal bazinį reglamentą 1308 mes turime juos, taip sakant, lisbonizuoti. Tai reiškia, kad jie turi tapti deleguotosios teisės aktais atski, ats, būti atskirti nuo įgyvendinimo teisės aktų. Tai yra mūsų darbo esmė. Kadangi daugelis tų reglamentų priimti seniai, mes draugę su jumis bei bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir uh, suinteresuotų organizacijų atstovais bandome juos supaprastinti, modernizuoti ir uh, pritaikyti logišką nuseklų požiūrį visiems sektoriams. Ir, ir ir būtent to siekia mano komisaras, su paprastinimu. Tačiau šio darbo esmė tikslas yra teisės aktų lisbonizavimas. Tai yra turime laikytis naujos teisės aktų sandaros patvirtintos Lisabonos sutartimi ir žinoma nepamiršti ir bendros rinkos organizavimo teisės akto, kurį puikiai žinote šioje srityje, siekiant supaprastinimo, komisaras yra išsikėlęs tikslą sumažinti bendrą reglamentų skaičių nuo 200 iki maždaug 40. Norime, kad liktų 40 deleguotosios teisės aktų ir įgyvendinimo teisės aktų. Iš komisijos požiūrio taško tai prasminga. Tai yra ir Junkerio komisijos vienas iš tikslų supaprastinti reglamentavimą ir užtikrinti subsidiarumą. Tai nereiškia, kad reglamentavimo atsisakoma. Aš tikrai taip nesakyčiau ir dar apie tai pakalbėsiu. Kad šis procesas e, praktiškai veiktų jau 2014 2006-aisiais pradėjome novatorišką procesą, e, pagristą dalyvavimu, raginame ir valstybės nares ir organi interesų organizacijų atstovus dalyvauti, kalbėti su mumis, pristatyti savo nuomonės. Pirmininkė, žinau, kad tai ne mano reikalas, bet aš negaliu nepaminėti, kad mes šiek tiek nusivylę Agri direktorate parlamento dalyvavimu šiame procese parlamento dalyvavimas nėra labai gerai sutvarkytas. Jūsų ekspertai e, bei valstybinarių ekspertai visada yra laukiami mūsų posėdžiuose, tačiau dalyvavimas yra gana menkas. Ir norėčiau dar kartą, na, galbūt viršydamas savo įgaliojimus, norėčiau dar kartą paraginti jūs apie tai pamastyti. Ir e, reikia pagalvoti apie tai, kaip mes jūs, galėt, jūs galėtume įtraukti, kaip ir valstybės narės, daug ankstyvesnėme e, proceso etape o ne dabar, kai ateinu čia, kad papasakočiau apie viską, kas jau vyko, kas jau vyksta. Tai tiek būtų, e, tokia būtų įžanga, trumpai apie tai, kaip procesas veikia kas pusę metų, man atrodo, mes jums atsiunčime deleguotojų teisės aktų sąrašą, rengiamų deleguotosios teisės aktų sąrašą, kad žinotumėte apie, jūs, apie juos. Ir, tai taip pat, ir mes taip pat jūs kviečiame dalyvauti šiame darbe. Mes žinome, kad komisija tuos teisės aktus tvirtina ir paskui prasideda dviejų mėnesių peržiūros laikotarpis ir būtent dėl to Mums svarbu, kad jūs šiame darbe visapusiškai dalyvautumėte. Ir pereinu prie pirmojo klausimo darbo tvarkė. Tai vyno sektorius skirtos nacionalinės paramos programos. Noriu pakalbėti apie politinį kontekstą. Tai labai svarbios programos kurios e, buvo tikrai sėkmingos. Pacituosiu skaičius. Nuo 2009 vyno paramos programos, kurias finansavo Europos Sąjunga, e, atsiliepė vyno, pa, pa, paveikė vyno eksportą už es ribų ir 2015 išaugo 9 procentais. E, eksporto vertė išaugo 9 procentais, o 3 procentais išaugo e, bendra eksporto apimtis. Tai labai svarbu ES prekybos balansui. Šios programos, šios programos e, skiriama maždaug 1,1 milijardas eurų kiekvienais metais. Taigi tai yra e, didelės programos, e, jas reikia tinkamai sutvarkyti ir parengti susijusius teisės aktus. Mes rengėme įgyvendinimo ir deleguotosios teisės aktus šiais klausimais. Tai yra mūsų beveik dviejų metų darbo rezultatas, darbo su ekspertais, apie tai jau minėjau. Ir e, netrukus komitetui pateiksime balsavimui įgyvendinimo teisės aktą ir jisai turės būti patvirtintas už kelių savaičių ir po to pristatytas jums ir tarybai peržiūrai. Noriu trumpai pristatyti svarbiausius tų taisyklių, tų, tų teisės aktų skiriamosius bruožus. Labiausiai siekiame e, padaryti juos aiškiais, kalbant apie paramos programų mm, apibriežti demarkavimą pagal pirmąjį ramsti paramos schemas, o e, vynui skirtos paramos programos vykdomos pagal antrąjį ramstį. E, audito rūmai kritikavo šią situaciją ir mes pasinaudojame šią progą, rengdami šios du teisės aktus ir stengiamės išvengti dvigubo finansavimo galimybės neleisti programų e, tiems, kurie gyventina programas, pasinaudoti ir pirmojo ir antrojo ramščio paramos programomis. Taip pat supaprastinti avansinių mokėjimų taisyklės, išlaidų kompensavimo taisyklės ir bendrą kontrolės ir pranešimų sistemą. Pereinu prie dabar prie kito mano pasisakymo klausimo, tai yra vaisių ir daržovių paramos programų. Čia irgi rengėme deleguotosios teisės aktą ir gyvendinimo teisės aktą. Įvyko apie dešimt posėdžių su ekspertais iš valstybių narių. Posėdžiai, nu, susitikimai prasidėjo 2014 ir jie vyko iki pat šiandien. E, Kopakošegoje taip pat susitikome su suinteresuotų grupių atstovais ir gamintojų sektoriaus atstovais. Kaip žinote, yra gamintojų organizacijos ir e, tarp e, šakinės organizacijos. Tikimės, kad tas teisės aktas bus patvirtintas už dviejų mėnesių. Ir kalbant apie paramos programas vaisių ir daržovių sektorėje, čia svarbiausias e, veiksnys yra gamintojų organizacijos, nes visa parama skirta sektoriui yra E, teikiama per juos, per jas tai yra, gamintų organizacijas. Ir todėl teisės aktai yra gana detalūs ir sudėtingi, ten paaiškinta, kaip gamintojų organizacijos turi steigtis ir kaip mes paskui jas finansuojame, laikydamėsi savo teisinių reikalavimų. Tai labai svarbu, nes buvo nemažai finansinių klaidų ir jų taisimų. E, kalbu apie gamintojų organizacijų veiklą, ypač penkiose valstybėse narėse, neseniai šis klausimas buvo ypač aštriai iškilęs. Todėl bandėme patikslinti galiojančias taisyklės, kad išvengtume tos nesėkmingos situacijos, kai reikia atitaisyti e, finansinės klaidas. Noriu pakomentuoti keletą nuostatų įtrauktų į teisės aktų projektus. Pavyzdžiui, yra nuostatos dėl minimalaus narių skaičiaus gamintojų organizacijose, kuris, kuris privalo būtų gamintojų organizacijoje, kad ji būtų pripažinta gamintojų organizacija. Uh, Dar vienas klausimas, prie kurio grįšime, tai e, produktų tiekimas į rinką, kai tai daro nariai nesantis gamintojų organizacijomis nariai, gamintojų organizacijų nariais. Taip pat e, veiklos vykdymas svetur. Tai yra labai svarbu, nes jei pagal Europos teisės aktus leidžiate gamintojams susėsti drauge ir priimti kolektyvinius sprendimus dėl kainų, dėl pardavimo, dėl tiekimo valdymo Tai reiškia, kad netrukus susilaukėte valstybės narės konkuren... už konkurenciją atsakingos tarnybos dėmesio ir, ir kontrolės. Mano kolegos iš konkurencijos direktorato to užsima. Todėl turime pasirūpinti, kad tokia veikla būtų įmanoma. Ji yra įmanoma pagal laikantis tam tikrų žemės ūkio politikos taisyklių egzistuoja labai aiškios išimtis taikomos konkurenciją reglamentuojančioms taisyklėms, bet tik tuo atveju, jeigu tų taisyklių laikosi gamintojų organizacijų nariai. Todėl šiais reglamentais bandome e, nu, numatyti kiek įmanoma iškesnės nuostatas ir nurodyti, jie, kuo jie gali užsimti ir kuo jie negali užsimti. Todėl svarbu būti gamintojų organizacijų nariais ir turėti galimybę individualiai parduoti savo gaminius. Tai neįmanoma. Arba esi gamintojų organizacija, arba ne. Arba esi privačiai, privati įmonė turi savo nuosavą verslą. Bet jeigu bandai dirbti ir čia ir čia, tai, tai vargiai bus priimtina. Tai pasakoja apie tai, kad susidarytumėte vaizdą apie tų taisyklių sudėtingumą. Yra nacionalinės ir tarp nacionalinės e, gamintojų organizacijos. Prieš keletą mėnesių lankiausi su kolegomis e, mugėje Madride ir man tikrai padarė įspūdį tai, ko, ko, kaip pažangiai tos grupės veikia. Jos organiz, organizuotos ne tik regionų šalių mastų, bet ir tarp valstybinių mastų. Ir jos bando tarpusavį organizuoti prekybą ir mūsų nuomonė tai rekomenduotinas žingsnis. Mes bandome jiems padėti. Dar vienas sudėtingas aspektas, kurį dar tobuliname, tai aplinkosauginiai reikalavimai kurių turi laikytis gamintojų organizacijos. Apie tai kalbama bazinėme teisės akste 1308 reglamente. Ten, nurod, ten įtrauktas reikalavimas gamintojų organizacijoms vykdyti aplinkosauginę veiklą. Ir nėra aišku, kas, kas turima menį ir kiek žmonių gamintojų organizacijoje turi užsimti tą aplinkosauginę veiklą. Todėl mes bandome patikslinti nuostatas šiuo klausimu ir numatyti daugiau lankstumo e, gamintojų organizacijoms, kad jos galėtų gyvendinti šį reikalavimą. Dar vienas klausimas, kalbant apie šį teisės aktas, aktą, tai yra patekimo į kainą rinkos tai nesusijęs su gamintojų organizacijomis, bet yra nuostatų ir apie tai, kaip mes kontroliuojame, kad būtų laikomasi galiojančio importo vaisių ir daržovių importo taisyklių. Tai ypač aktualu pomidorų atveju. Numatytos priemalės ir įsipareigojimai, pavyzdžiui, Maroko atžvilgių. Ir šiuo klausimu per deleguotosios teisės aktus bandome supaprastinti procedūras ir suvienodinti įvežimo kainų sistemą. Dar vienas mm, klausimas, kurį tikrai pastebėjote tekste. Mes ban, norime pereiti nuo dieninės e, e, importuojamų prekių vertės nustatymo prie savaitinės e, prekių, įvežamų prekių vertės nustatymo. Tai aktualu muitų, e, muitinėms bei e, prekiaujančioms įmonėms, kad, jie žinot, kad jos žinotų, kada gali e, patekti į ES rinką nemokėdami panelik didelių muito mokesčių. Kalbėjomės su pre, pre, prekyba užsimančiomis įmonėmis, taip pat su Maroko atstovais ir kalbėjome apie tai, kad kaina bus nustatoma savaitėj, ne dienai. Aš nebejoju, kad jūs turėsite klausimų šią temą, bet noriu atvarai pasakyti, kad sprendimo dar nepriėmėme šio klausimu. Ir įdomiausia yra tai, kad trys iš tų valstybių narių, ES valstybių narių, kuriams aktualiausia pomidorų vežimas Prancūzija, Italija ir Ispanija bei Marokas yra nepatenkinti mūsų patiktų pasiūlymų. Tai reiškia arba, kad komisija padarė didelę klaidą, arba, kad esame kažkur e, e, pusiaukelėje ir, ir galbūt ne visiems primtinos šios idėjos, bet galbūt jos nėra visiškai kvailos. Bet e, grįšiu prie šios temos, jeigu turėtumėte klausimų apie tai. Ir galiausiai rinkodaro standartai ir žymėjimas etiketėmis. Ypač vyno sektoriuje. Šis klausimas susilaukia labai daug dėmesio. labai svarbu, kad šios diskusijos vyktų tinkamame kontekste. Šiandien pagal bendrosios bendrą rinkos organizavimo reglamentą 1308-2013 metų esame parengę patvirtinę 15 reglamentų, kurie nustato tiekimo į rinką standartus ir žymėjimą etiketėmis reikalavimus. 15 skirtingų reglamentų įvairiausiems produktams. Visi šie reglamentai, kurie yra gyvendimo teisės aktai, turi būti suderinti. Todėl mm, turėtų atsirasti 30 reglamentų, juos padaryti iš jų te, gyvendinimo teisės aktus ir antrinės teisės aktus. Nusvedėme, kad tai nelabai geras dalykas, todėl pradėjome ramiai dirbti, klausinėjome valstybių narių ir ekspertų, ar jų manimų reiktų kai kuriuos iš tų teisės aktų sulieti į vieną, pavyzdžiui, parengti vieną, kuris būtų taikytinas reikalavimams, kitas kontroliai, trečias pranešimų teikimui, kad nereiktų visko kartoti. Ir žinoma, naudodamis šią progą bandome ir supaprastinti tas taisyklės, jas suvienodinti. Šį darbą pradėjome neseniai ir dar daug nepasiekėme ir konkrečių pasiūlymų artimiausioje ateityje nereiktų tikėti šio klausimo. Ir dar vienas dalykas Norėčiau Jūs patikinti, kad šis darbas, kad ir kokia jo baigtis būtų, niekaip e, nepakeičia kom, politinio kompromiso pasiekto 2013-aisiais ir mes nesirengėme keisti e, e, tiekimo į rinką taisyklių, pavyzdžiui, nesirengėme keisti ir e, žymėjimo etiketėmis nuostatų vyno sektoriuje ar keisti kitų klausimų, kurie kažkaip pakeistų pamatinį vyno sektoriaus teisinį pagrindą. Apie tai komisaras nemažai kartų yra kalbėjęs, mano kolegos įgyvendina uh, šį darbą, bet e, atrodo, kad vis dėlto šiame sektorėje yra daug nerimo, kad <clears throat> manoma, kad mes kažką keisime ar atsisakysime galiojančių taisyklių, tačiau taip nėra. Mes e, laikomės priimtų sprendimų ir įvertinimas e, kai kurių klausimų šiek tiek ilgiau užtruks ir mes labiau, mes gilinsimės į tą klausimą tiek, kiek reikės, kad, kad būtų parengti visi reikalingi elementai. Na, tikriausiai būtų lengviau nieko nekeisti, visiškai neliesti tų taisyklių. Ir kai kalbėjau su kolegomis ir komisaru apie tai, mes padėjome galvoti, o kam ką nors keisti, palikime viską kaip yra. Uh, Na, negaliu to sakyti, bet mums reikia to darbo imtis, nes galioja reikalavimas teisės aktus padalinti į dvi, e, dviejų rūšių teisės aktų kategorijas, nes kai kas laukia, kad tos taisyklės būtų gyvendintos. E, tos taisyklės labai greitai nepasirodys, bet žmonės gali e, pradėti teikti ieškinius į teismą, reikalaudami, kad tos taisyklės būtų gyvendintos. Taigi kažkada turės atsirasti tie nauji teisės aktai. Vyksta dar vienas procesas, apie kurį taip pat norėčiau pakalbėti čia. Kai kurios nuostatos dėl rinkodaros standartų ir dėl tų standartų kontrolės šiandien BŽUP politikoje nėra taisyklių, kaip kontroliuoti tų standartų įgyvendinimą. Tai reiškia, kad pagal ES e, taisyklės valstybės narės turi užsimti jų kontrolę. Kadangi iš BŽUP biudžeto tam finansai nenumatyti, mūsų kontroliuojančios institucijos nemano, kad tai yra e, jų prioritetas ir, ir tuo turi užsimti valstybės narės, nors jos nežino, kaip tai daryti. Ir tai dar viena teisinė procedūra, taip pat, kuri taip pat vyksta parlamente ir taryboje. Taip vadinamas oficialus e, maisto produktų ir pašarų kontrolės e, reglamentas 182 2004 metų vyksta diskusijos. E, ir rinkodaros standartai turėtų būti įtraukti į tą reglamentą. Pateiktas pakeitimas ir man atrodo, kad parlamentas pateikė tokį pakeitimą. Taigi, jeigu šiam teisės aktui bus pritarta, o tuo klausimu užsima sveikatos apsaugos direktoratas, ne mano tarnybos, tai tuo atveju atsirastų kitokios e, kontrolę reglamentuojančios taisyklės ir jos savaime e, Um, priverstų mus vėl gilinti su tuos 15 reglamentų, juos peržiūrėti. Noriu dar kartą pakartoti, kad komisija nerengia jokių konkrečių teisės aktų pasiūlymų artimiausioje ateityje, bet kažkada šis procesas turėtų kažkaip baigtis. Ačiū uždėmesi, dabar pabandysiu sakyti jūsų klausimus. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Labai dėkojame, panie direktoriu. Ir dabar periname prie pasisakymų ir klausimų, kuriuos užduos parlamento nariai. Pirmiausia, ponė Halens, prašome. Pues muchas gracias, señor presidente. Gracias también. Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju ir komisijai už tai, kad ji dalyvauja šiame posėdėje ir pristatė labai svarbę temą. Uh, E, susijusias su vaisiais, daržovėmis ir vynais. Man labai rūpi tai, apie ką jūs ką tik papasakojote. Kaip e, jau minėjau anksčiau, kas e, dėl vaisių ir daržovių, turime kelti standartinius importo vertės pomidorams iš Maroko klausimą. Mums jis labai aktualus. Pagal ankstesnį sistemą buvo išsakyta labai daug kritikos. E, pomidorų gamintojai nuolat e, deklaruodavo, kad e, Maroko, iš Maroko importuojami pomidorai dažnai pažeidžia visas taisyklės ir tai buvo labai rimtas skandalas. Vykdėm reformą, kuri turėjo viską pakeisti, dabar sukurta nauja sistema, kuri užkerta kelią ankstesniems pažeidimams, bet kaip tik prasidėjo reforma, mes pamatėme, kad Marokas sugalvojo tam tikrą išeitį, įskaitant mažuosius slyvinius e, pomidorus. Ir e, tada automatiškai e, padidėjo labai smarkiai pomidorų kainos. Visuomenė apie tai puikiai žino. Įprastiniai pomidorai staiga pabrango Ir mes e, iškėlėm klausimą, koks yra skirtumas tarp mažųjų vyšninių pomidorų ir įprastinių pomidorų. Ispanija, Portugalija, kitos valstybės kėlė klausimą, koks yra skirtumas tarp jų pomidorų ir Maroko pomidorų ar kitos pusės viduržėmio jūros pomidorų. Jeigu derinam sistemą, tai kaip tą padaryti? Atrodo, kad mes tik didinam sukčiavimo galimybės su dabartinė sistema. Atrodo, kad egzistuoja dvi skirtingos futbolo komandos ir viena iš jų yra akis užrištos, kad ji visai nebegalėtų žaisti, ar bent jau padoriai negalėtų žaisti. Taigi peržiūrėkim tą sistemą. Plenariniam posėdėje esame apie tai kalbėję, kai aptarėm ankstesnę standartinės importo vertės sistemą. Marokas yra nuolat kritikuojamas ir ne tik mano valstybė tą daro, Italija ir Portugalija tą patį daro, ir Prancūzija tą patį daro. Uh, Europos Sąjungoje pomidorus e, augina trys pagrindinės valstybės ir jos priešinasi sistemai su Maroku. Jos teigia, kad e, turi būti sukurta kainų rinkoje kompensavimo sistema. Kol kas ta kompensavimo sistema kainų skirtumų nepadengia. Na, nu, kalbant apie vyną, man du dalykai labai rūpi. Darbo dokumente išbraukėte daug šiuo metu taikomų standartų. Darbo dokumente jie yra, nėra numatyti. <clears throat> Taigi, daug standartų, kuriuose kalbama apie kilmės nurodymą, nėra tiesiog įrašyta. Gal Europos komisija galėtų paaiškinti, kodėl apie tai daugiau nebekalbam? ant etiketės e, geografinės kilmės e, nurodymas iki šiol buvo būtinas. Kodėl dabar staiga Europos komisija nusprendė, kad to nebereikia? Kodėl išimtas tas reikalavimas? Kodėl stalo vynas iš Rijohos parduodamas nenurodant, iš kur jis yra? Vartotojai nebesupranta, ką vartoja. Man atrodo, kad komisija čia pati savo kenkia geografinės kilmės nurodymas yra būtinas. Komisija, kodėl jūs išbraukėte iš teksto įprastinius reikalavimus, tokius kaip e, kilmės nurodymas. Kodėl tai padarėt? Ar jums atrodo, kad stalo vinai, kurie įvardinami kaip e, tradiciniai, nebeturi e, savo kilmės, turi būti nebenurodoma savo kilmė? Lambrusko, pavyzdžiui, gali būti tik e, iš Emilija Romanija Italijos regiono. Ar jūs manot, kad e, Suomijoje galima parduoti e, itališką vyną, kuris būtų įvardintas lambrusko, bet nebūtų parašta, iš kur jis yra, gal jis visai kitur užaugint, vynogės užaugintas. Europos komisija turėtų surašyti visas nuorodas dokumente, kurios būdavo anksčiau surašydavas. Tada bus mūsų baimėms galas padarytas. Šeštas, sept, šeštas ir septintas pakeitimai yra svarbus to požiūriu. Kerbiami komisijos atstovė, kokia struktūra bus sukurta vynams? Ar bus vienas dokumentas, kuriame bus kalbama tik apie vyną, ar jūs dabar numatytus standartus išdėliosite skirtingose tekstuose, kurie yra skirti bendrajam rinkos organizavimui vynos rytyje? parenkime aišku įgyvendinamą reglamentą, kuris būtų priimtinas ir gamintojams, ir prekiautojams. E, mes turim rasti variantą, kuris tenkintų visus. Dabar ponas e, Dortman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijai už tai, ką mums papasakojo. Aš pats norėčiau iškelti keletą klausimų. Pono Korta įžanginė kalba. Kartais man e, ji iškelia klausimų, ko mes siekiame. Atrodo, kad yra išplečiami deleguotieji teisės aktai, bet parlamentasgi neturi pakankamai informacijos. Ponas Kortas sako, kad parlamento žmonėms nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Manau, kad turėtumėm tą problemą išspręsti. Akivaizdu, kad reikia sureaguoti į pono Korto prašymą pagerinti parlamento dalyvavimo kokybę. Pagalvokime apie tai atidžiai. Ar užtenka, kad parlamentas būtų atstovaujamas tiek, kiek dabar jis yra atstovaujamas? Apie tai diskutuosime, ponė Korta parlamente. Mūsų komitetas nedalyvavo pirminėje diskusijoje ir dėl to turim padėti tokią, kokia yra dabar. Dėl vaisių ir daržovių. Norėčiau čia keletą specifinių detalių išskirti. Aš apie Italijos gamintojus norėčiau pakalbėti. Italijoje yra taikoma sistema, pagal kurią uh, Ūkininkai individualiai nedalyvauja, ūkininkų kooperatyvai e, dalyvauja toje sistemoje. Į tuos kooperatyvus įeina visa eilė smulkių ūkininkų. Būtent tokia yra tų kooperatyvų veikimo sistema, ypač kai kuriuose regionuose tai labai pasiteisina. Pagal e, mūsų regione taikomą sistemą viskas labai sklandžiai klostos, ypač obolių e, klausimų, tą galėčiau pasakyti. Dabar žiūriu į šį darbo dokumentą ir norėčiau išskirti visą eilę aspektų. <clears throat> Ką galėtumėm padaryti su dabartiniais standartais? Labai daug veiklos yra perkelta į kooperatyvus. Ir kooperatyvai, ir ūkininkai turi būti traktuojami taip pat kaip ir trečiosios šalys. Bet čiagi mes kalbame apie skirtingus dalykus, kuriems anksčiau, e, kuriuos anksčiau spręsdavom kitaip. Reikia sukurti sklandžią sistemą, kuri leistų pasiekti mūsų tikslo, išvengti tiekimo koncentracijos. Apie tai turime pagalvoti Reikia labai aiškaus apibrėžimo. Nelabai aišku, kaip kas veiks iš dabartinio darbo dokumento. Sakoma, kad dokumentas turės būti gyvenintas 2017 e, metų pradžioje, bet mums nelabai aišku, koks jis yra. Ar pesimistiškai, ar optimistiškai vertinti šį dokumentą, neaišku. Deleguotas teisės aktas ir įgyvendimo teisės aktas yra labai neapibriešti. Aišku, juose yra labiau tokių standartizuotų formuluočių prirašyta ir tai tarsi pakeičia sistemą, kuri pas mus buvo taikoma jau šešerius metus. Gamintojų reglamentai, kalbant apie kilmės nurodymą visiems produktams, E, daugiau e, nebėra kuriami nacionalinių lygmenių, o kažkur kitur. Dėl to dabar susidarė absurdiška padėtis ir kai kuriais atvejais gamybos reglamentai numato skirtok, kitokių interp, skirtingų interpretavimo galimybių ir e, yra valstybių, kurios po kelis metus, kelis metus jau su tuo žaidžia ir Europos komisija reikia suprasti, kad pats laikas sutvarkyti tą problemą. Štai ką aš galėčiau pasakyti visi smulkus klausimai turėtų būti palikti valstybės narėms. Europos komisija turėtų kalbėti apie pagrindinius dalykus, e, pavyzdžiui, kilmės e, nurodymas turėtų būti reikalaujamas. Europos komisija turėtų sutelkti dėmesį į svarbiausius reikalus. Komisijai net lengviau būtų, jeigu mes dalį darbo perkeltumėm valstybėms narėms ir jeigu įmanoma, to darbo turėtų būti kuo daugiau perkelta ant valstybių narių pečių. Dėl įvežimo kainų aš sutinku su to, ką kolegos ką tik sakė. Ponas Korta labai lakoniškai čia kalbėjo. Dėl vynų, kalbama apie stalo vynus, prieš keletą metų buvo priesiektas politinis, politinis kompromisas, kurio dabar turim laikytis, bet man atrodo, kad nėra gerai, jeigu yra taikomas tik deleguotasis teisės aktas. Tas kompromisas tokiu atveju yra tik apsunkinamas, o pasiekti jogi nebuvo labai lengva. Aš turiu galvoje e, kompromisą dėl rinkos reglamento vynui. Negerai, jeigu Ispanijos ar Prancūzijos e, tiekėjas parduoda vyną, e, tarsi jis būtų lambrusko, tai pažeidžia teritorinį principą. Tai itin pasakytina apie viduržėmio jūros regiono gamintojus. Pasiektasis kompromisas turėtų būti taikomas, kad būtų užtikrinta derama apsauga tam tikroms vyno grūšims – jeigu e, jos nėra siejamos su vienu konkrečiu regionu. Todėl Europos komisija turėtų apie tai labai atidžiai pagalvoti ir e, numatyti atitinkamų nuostatų tuo klausimu pasiūlyme. Aš suprantu, kodėl norima daug ką sujungti, tačiau tolimesnėje perspektyvoje gali būti, kad gamintojai E, norėdami paženklinti savo vyną, turės 50 įvairiausių nuostatų pritaikyti. Sukurkim vieną bendrą įstatyminę nuostatą, kurią e, galėtų vyno gamintojai naudotis. Ir lygiai taip pat turim siekti, kad būtų kuo mažiau deleguotojų aktų. Žiūrėkim, kas yra geriausia gamintojui. Gamintojai nenori, kad reikėtų visus deleguotosius aktus e, skaityti kad suprastų, apie ką kalbam. Stenkimės paprasčiau kalbėti. Labai ačiū, ponas Sebastian. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el debate de esta mañana no solo es... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ne vien tik tai labai įdomi diskusija, bet labai reikalinga. Europos komisijos atstovas teigia, kad pasakė mums, kad jis norėjo kalbėti apie mažesnį reglamentavimą, bet jeigu nori kalbėti apie mažesnį reglamentavimą, tai reikia įrodymų, kad tai, apie ką mes kalbam, nėra, bus mažiau reglamentuojama. Taigi sutinku su to, ką sakė ponė Rans, kai ji kalbėjo apie vyno klausimą, kadangi supaprastinimas čia, šioje srityje, e, ir reiškia mažesnį reglamentavimą, tai paveiks ir vartotojus ir gamintojus. Kai dėl vaisių ir daržovių, pagrindinis politikos tikslas yra skatinti gamintojų organizacijas ir kiekvieną kartą, kai aš pasisakau Žemės ūkio komitete, aš sakau, kad gamintojų organizacijos yra priemonė ir tikslas siekiant užtikrinti, kad ūkininkai gautų didesnės pajamas. Taigi tai nėra tikslai, bet tai yra priemonė. Vaistų daržovis e, sektorius yra labai besigeičiantis ir labai trapus ir turi padėti ne vien tik tai gaminto organizacijams, bet dar daugiau. Ir, pavyzdžiui, patekimo į rinką kainos. Mes turim ją suderinti Ir akivaizdus atvejai, kuriais jūs minėjote, tai Maroko pomidorai, aš nežinau, ar komisija skaitė Melau ataskaitą apie vaisius ir daržovės, kuriam pritarė parlamentas. Melau pranešime labai aiškiai kad sektorius pakliuvęs beviltišką situaciją pietų Europoje. Daug žemių, plotų, kurie buvo naudojami e, auginti vaisiam daržovėms, dabar yra pleisti, o senėjantis gyventojai tose pačiose sritise, regionuose, tai čia tikrai yra didžiulis neigiamas poveikis. Jeigu mes toliau tai dirbsim ir neužtikrinsim, kad gamintojai negaus tinkamų kainų už savo produktus, tai neliks pietų Europoje vaisių ir produktų gamy, daržovių gamybos pietų Europoje 20 metų, bet reikia sprendimo. Mes ir toliau importuojame vaisius daržovės iš trečiųjų šalių kurie apdaroti chemikalais, kurie jau uždrausti Europos Sąjungoje. Tai vaisių daržovių kainos mūsų Europos Sąjungoje pačių gamintojams neskatina produktivumo gamin, gam, sektoriai, o Melo pranešime teigia, kad tai yra dėl to, kad yra nesažininga konkurencija su trečiosiomis šalimis. Nežinau, ar e, e, komisija skaitė ETT e, e, sprendimą dėl Maroko ir ES. Ir sprendime aiškiai pasakyta, kad Marokas e, eksportuoja produktus iš vakarų Saharos, jie, jie okupuoja vakarų Saharą. Tai mes turim žinoti, iš kokios šalies jie importuoja e, produktus, kokiam sąlygom. Toliau e, pastrukimas šinkos kainos, jeigu yra e, problemos ir jeigu reikia mokėti kainas, pavyzdžiui, e, sakykime, atveju su Rusija arba granatų kainos pietuose, tai čia kainos yra tikrai per mažos, jos nepadengia gamybos kaštų. Ir dar. Šiame deleguotame teisės akte jūs teigiate, kad gamintojų organizacijos turi žinoti, apie produktų kainą prieš parduodamos, bet tai, tai, tai, tai taip nėra, nes taip kartais gamintojas e, parduoda per importuotojus, tai reikia labai rimtai apgalvoti. Toliau, aplinkos taulus reikalavimai. Aš esu iš žaliųjų frakcijos, mes visiškai sutinkame, mes esame už tai, kad reikėtų įtraukti gamintojų organizacijas ir užtikrinti, kad jie atitiks aplinkos saugos reikalavimus ir kad investuos į aplinkos saugą. Bet kas atsitinka, kai gamintojų organizacijos jau atliko tokias investicijas, bet negali eiti toliau? kai jie nebeatitinka reikalavimų tam, kad gautų pagalbą. Taigi turim padėti tiems, kurie jau padarė namų darbą, siekiant užtikrinti, kad jie ir toliau tai daryti. Taigi reikia priimti sprendimą, kuris mums leistų tai, tai daryti. Ačiū. Dėkuoju. Panatulio. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir komisijos atstovui už prezentaciją. Aš norėčiau prašyti paaiškinimo dėl vyno ir vyno sektoriaus. 608 e, reglamentas dėl ženklinimo ir priekybos standartų bus pakeistas, pataisytas, mano kolegos apie tai minėjo. Aš suprantu, kad reikia keisti reglamentą dėl to, kad keičiasi teisinis pagrindas ir yra tam tikrų netikslumų ir trūkumų. Tačiau aš manau, kad reikia užtikrinti, jog pakeitimai arba pataisimai tai nebus priežastis pašalinti saugumo standartams ir apsaugos priemonėms, kurie apima sektorių, kuriame yra saugomos e, rūšis. 32 straipsnis dėl konkrečių vyno rūšių, kiek tai yra susijęs su kilmės nuoroda, Lambrusko, pavyzdžiui, pateiktas pavyzdys. Taip aš suprantu, kad dėl techninių priežasčių reikia keisti straipsnį, kad būtų apsauga taikoma, tačiau norėčiau paklausti komisijos atstovo ir įsitikinti, kad dabartinė padėtis ir išliks, kadangi mes nenorime, kad pakeitimai pašalintų saugumo standartus, nes mes turime žinoti, kad galėtume užtikrinti tuos, kurie dirba sektoriuje. Aš kalbu apie ryšį tarp produkto ir tam tikros teritorijos, vietos ir vyno rušių, kurie auginami tam tikrose vietose. Mes norime, kad tai būtų saugoma. Ponas Danten. Merci, monsieur président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Kortai už tai, kad taip aiškiai išdėsi savo pasiūlymus. Jis paminėjo ir tai, kad Europos parlamentas turėtų šiek tiek pakeisti savo darbo metodus. Du komentarus išsakysiu. Visų pirma, dėl vyno. Reikia pasakyti, kad mes rengdami dokumentą nesam pažengę į priekį tiek daug, kaip kad e, dokumentą dėl vyno ir daržovių, dėl vaisių ir daržovės, atsiprašau. E, pagal Lisabono sutartį dabar yra rengiamas šis dokumentas ir aš manau, kad reikėtų labai atsargiai stengtis išvengti, kad 2012 ir 2013 metų dėrybų rezultatams nebūtų pakengta. Aš manau, kad e, mes e, išgirdę komisijos paaiškinimų iškart prisiminėm, e, kas darybose 2012-2013 metais bandė pateikti ypatingą poziciją. Turiu galvoje specialią partiją. Uh, Tada buvo prieštaraujama, kad nebūtų įrašyta tam tikra gamybos nusavybės teisė. Aišku, buvo siekiama parengti subalansuotą dokumentą, ne šiaip savo kažkokį dokumentą. Mes norėjom, kad būtų tenkinamos ne tik gamintojų, bet ir prekiautojų teisės. Tai aktualu ne tik vyno e, sektoriuje, bet ir daržovių bei vaisių sektoriuje. Ir taip pat, aišku, turim galvoti apie vartotojų teisų apsaugą. Labai svarbu, kad E, nurodymai dėl etikečių ir geografinio ženklinimo būtų įtraukti į tekstą. Turim vengti, kad e, vengti per daug dokumentų, kad nebūtų per daug nuostatų, kaip kad buvo sakyta, nes tada pasidaro nebeįmanoma, jo suprasti niekas negali jų gyvendinti. Dėl vaisių bendro rinkos e, organizavimo. Dėrybos dar su taryba tęsiasi. Žinau, kad iškyla nemažai sunkumų Žemės ūkio generaliniam direktoratui. E, komisijoje ir aš norėčiau, kad mes visi labai akilai stebėtumėm, kad būtų laikomasi Lisabono sutarties 39 straipsnio. 39 straipsnis leidžia e, žemės ūkiui numatyti tam tikras išimtis konkurencijos srityje. Ir vaisiai daržovės į tą eina. Labai svarbu, kad komp generalinis direktoratas – E, labai kontroliuotų padėtį ir e, derantis dėl bendro rinkos organizavimo nepamirštų 39 straipsnio. Prisiminkime, kokie reikalavimai vėl bus e, keliami gamintojams ir prekiautojams. Mes žinome, kad ne tik komisijos yra reikalaujama supaprastinti teksto, ir kitų institucijų taip pat. Tuo pat metu, renkdami dokumentą, mes turim užtikrinti, kad jis atstovautų visų interesus. Mes trejus metus e, tą dokumentą jau bandom aptarti ir praėjus trejiems metams paprastai jų reikės jau vėl peržiūrėti. Turėtumėm suprasti, kad e, būtina užtikrinti, kad gamintojų veikla nebūtų bereikalo ribojama. Vaisių ir daržovių sektoriuje kolektyvinės organizacijos dažnai daro daug klaidų savo veikloje ir dėl to e, jų rentabilumas, ūkininkų rentabilumas sumažėja. Supraskim, kad e, vaisiai ir daržovės yra labai jautrūs, trapus produktai ir geri prekybos, prekiautojų ir gamintojų santykiai yra labai svarbus, ypač stengiantis užtikrinti gerą kainą. Uh, Taigi mes turėtumėm išlaikyti kolektyvinių dėrybų e, stipresias pusės. Dar vienas dalykas. Dabartinėme teisės e, e, dokumente yra viena nuostata, viena, paragra, viena pastraipa, kuri man nėra labai aiški. Aš dabar čia neaptarinėsiu, bet aš turiu galvoje santyki tos pastraipos su baziniu reglamentu. Aš ponui Kortė perdusiu tą informaciją ir aš tikiuosi, kad Europos komisija sutvarkys tą pastraipą poseł De Castro, pani przewodnicząca. Panas De Castro. Prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Mano kolegos jau išsakė daug, ką aš norėjau pasakyti. E, visos komiteto aktualijos jau buvo įvardintos, du deleguotieji aktai svarbiausia. Ir aš norėčiau e, pakartoti tai, apie ką kalbėjo ponas Dorfmanas. Kreipiuosi į poną Kortą Prisimenu, ką jis sakė pradžioje. Ir primenu jums, kad Europos komisija prašė, kad parlamentas mobilizuotų savo jėgas. Nepamirškim, kad Europos komisija turi suteikti galimybės komitetui dirbti greitai, todėl mums reikia greitai gauti informaciją apie vaisius ir daržovės ypač. Aš dabar nelabai suprantu, kodėl kai kurie pokyčiai įvyksta E, be mūsų. Jūs nuolat apie, kalbate apie supaprastinimo būtinybę. Bet e, taip pat buvo išskirta tiekimo koncentracijos problema. Ponas Dorfmanas apie tai kalbėjo. Aš manau, kad mes e, čia organizuojam savo veiklą pakankamai gerai. Jeigu norime, kad šis projektas būtų įgyventas toks, koks jis yra dabar, uh, E, turim kažką keisti, nes kitaip mes patys savo e, pakenktumėm, nukirstumėm šaką, ant kurio sėdim. Vartotojų organizacijos ženkliai nukentėtų. Supaprastinimas e, yra reikalingas, bet automatiškai neapgalvotai to daryti negalime. Dėl vyno kainų reikia aiškiau suprasti, kas turima galvoje, koreguojant šį bazinį teisės aktą. Aišku, reikia imtis veiksmų įgyvendinant deleguotusius teisės aktus, tas yra savaime suprantama. Bet e, taip pat turim savaime suprasti, kad e, pagal BŽUP reformą priimtų standartų negalime atmesti. Netrukdykime tiems, kurie jau ir taip gerai dirba. Vyno gamyba vyksta gana sklandžiai. Turim tik tai sukurti tam tikras dar garantijas, kad išlaikytumėm sukurtąją sistemą. Nuo 2009 metų dabartinė gamybos sistema yra taikoma. Ir kodėl mes dabar turėtumėm remontuoti tai, kas nėra sugedę? Pone Korta, aš kalbu čia visai nuoširdžiai ir atvirai. E, išdėstomi argumentai yra gana delikatūs. Aišku, parlamentas susidurs su sunkumais e, dalyvaudamas e, dėrybose su ekspertais ir panašiai, bet mes komitete norim greitai gauti visą informaciją. Ir taip pat nepamirškite, kad mes turime veto teisę dėl šių teisės aktų. Pani posėla Guilera, bardzo proszę. Muchas gracias, prezidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū komisijai už tai, kad mums buvo suteikta tiek daug naudingos informacijos. Kalbėjote apie tai, kad rengiate deleguotosius teisės aktus, tai yra labai svarbu. Kaip jau minėjo kiti kalbėjusieji, E, mes visi esame susirūpinę dėl šio teisės akto. Aš pati tą galiu irgi pasakyti. Dabartinis variantas man kelia susirūpinimą, nes jis e, ne tik supaprastina turimą sistemą. Čia yra iškelta daug e, temų, kurios neapsiriboja tik paprasčiausių supaprastinimu. Tie pokyčiai išjudintų bazinio teisės akto pamatus. Kalbu apie dabartinį projektą. pažvelkime į pasiūlymą. Jis tik apsunkitų gamintojų organizacijų gyvenimą. Parengti veiklos programas būtų žymiai sunkiau. Dabar gamintojų organizacijos yra mūsų pagrindinė veiklos priemonė, bet joms e, e, kasdien dirbti su naujoju teisės aktu būtų sudėtingiau. Pažvelkite dabartinį projektą ir pamatysit, kad gamintojų organizacijose organizacijų nariai nukentės, kaip ir e, pardavimas į, iš, į trečiasią šalis. E, šiame projekte taip pat yra paminėtos ekologinės priemonės, rinkos kainos. Aš norėčiau, kad visa tai būtų aptarta, nes visos temos yra labai svarbios, taigi neapsiribuom paprastų supaprastinimu kalbėdami apie šios aspektus. Mes iš tiesų keičiame visą sistemą. Apie ką nekalbame? Apie vieną iš svarbiausių komisijos akimis ir Europos gamintojo akimis aspektų. O kaip bus su dabartinėmis e, išėmimo iš rinkos kainomis? Kokius įtakos tai turės komisijai? Ar nebus taip, kad iki 20 procentų bus tas pasiūlymas uh, naudojamas. Ne todėl, kad sektoriui tos metodo nereikia, bet todėl, kad kainos netitinka dabartinių gamintojų poreikių. Todėl e, nustatytojų tame dokumente formulė nėra taikoma. Aš manau, kad tai yra politinis reikalas. Bet dokumente apie jį nekalbama. Komitetas prašė, kad Europos komisija tai pasvarstytų ir be abejonės jūs pats suprantate, kas atsitiks su uh, išėmimo kainomis. Gamintojų organizacijos apie tai kalbama. Kodėl ten numatyta formulė nėra panaudojama? Dėl uh, kainų koregavimo įvežimo kainų koregavimo. Kolegos kalbėjo apie pomidorus. Norėčiau šią temą šiek tiek e, plačiau pagvildenti. Reikia imtis veiksmų. Anksčiau e, kalbėjusiai minėjo Maroką. Buvo priimta pakeitimų, kurie pomidorų įvežimo kainas į ES pakeitė. Pagal naują sistemą Marokas gali importuoti visus pasenusius e, pomidorus, nes kaina yra labai aukšta ir tai gali apimti visas pomidorų rūšis. Ir e, vyšninius pomidorus, ir e, standartinius, įprastinius pomidorus. Aš žinau, kokios problemos kyla, pažiūrėjau, Granados pomidorų augintojams. Pomidorų augintojai ten neišgyvena, dėl, nebegali išgyventi dėl to, kas dedasi su Maroku. Taigi dabar jūsų klausiu. Jums labai nesudėtinga supaprastinti dokumentus. Taip, taip yra. Bet tai, ką jūs rašėte šiame dokumente, nėra tik supaprastinimas. Be abejonės mes norėtumėm, kad mūsų ūkininkai sustiprėtų ir mūsų gamintojų organizacijos įgautų daugiau galių. Nustatyto žaidimo taisyklės ir jų reikia laikytis. Tačiau dabar, jei pažvelgtumėte į projektą, pamatytumėt, kad kai kurių taisyklių nėra laikomasi. Ir tie aspektai, dėl kurių mes jau esam susitarę, nėra paisomi. Aš tikiuosi, kad kolegos e, galės padėti ir pakeisime šį projektą, kad jis labiau tenkintų vartotojų poreik, ūkininkų poreikius. Oui, merci, monsieur le président. À vrai dire, euh, l'essentiel. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos išsakė jau svarbiausius aspektus. Nesikartosiu, bet uh, daug kas teikia vilčių, bet svarbu ir tai, kaip bus sprendžiami, kokiu mastu bus sprendžiami kai kurie klausimai, apie tai kalbė ir ponia Gilera. E, nekalbėsiu apie pomidorus, daržovės ir vaisius, noriu tik tai pakalbėti apie vyną ir bendrai, apie bendrai taisyklės. Prieš keletą savaičių apie tai buvo kalbama. Man atrodo, kad yra daugybė problemų kitose sektoriuose šiandien. Yra daugybė problemų kitose sektoriuose ir jeigu, kažkas, jeigu sektoriai gerai veikia, tai na, tai viskas gerai. Ponas Dantan kalbėjo apie tai, apie vyno sektorių 2008-2013 reformą. Svarbu, kad mes neišarytume to politinio sustarimo, kuris buvo padarytas, pasiektas šiuo klausimu. E, kalbant apie deleguotusius teisės aktus ir gyvendinimo teisės aktus, reiktų jais naudojantis nebandyti iš esmės keisti galiojančių teisės aktų ir kolektyviai turime tai stebėti atidžiai ir, ir ne, ne, neselgti neatsakingai. Aš taip pat noriu deklaruoti savo norą dalyvauti šiame darbe Ir negalime supaprastinimo vardant visko paukoti. Turime išlikti budrus, reikia supaprastinti, bet negalime pažeisti pasiektos bendros pusiausvėros, ar, ir kalbant ir apie daržovių ir vaisių sektorių, ir vyno sektorių, nes sektoriaus darbuotojai labai atidžiai stebi, kokie sprendimai primamami ir, ir <clears throat> jiems labai rūpi tų, tų sektorių pusiausvėra. Tai tiek norėjau pasakyti, nes šie klausimai anksčiau nebuvo paliesti. Ačiū. Adel. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Korte, für Ihren Bericht. Ačiū, sako ponė Müller. Ačiū, ponė Korte, už Jūsų mm, pasisakymą. Sakote, kad parlamentas nepakankamai įsitraukė į šį darbą, negalėčiau paaiškinti, kodėl, bet savo ruoštų noriu mm, tikrai nešti indėlį, nes palaikome glaudžius ryšius su vyno sektoriumi. Vynas bei vaisiai ir daržovis yra labai svarbios mano šalyje. O gamintojų organizacijos labai skeptiškai vertina pateiktą pasiūlymą. Jas, jos sako, kad tą, tą dokumentą skaityti sunku, daugybė mm, aspektų nėra aptarti ir, ir kai kuriuose srityse reikia išsamesnių nuostatų. Jūs sakėte, kad gerai būtų pradėti viskas varstyti, pradėti dirbti prieš pasirodant pasiūlymams, tačiau vyno sektoriaus darbuotojai labai sunerime. ypač kalbant apie reglamentavimą, e, dėžėmis pardavinėjama vyną, nuostatas dėl vyno išpilstimo į butelius. Kalbėjote ir apie vaisius ir daržoves. Buvo padaryta tai, ko, ko buvo prašyta ir kitų kitose sektoriuose, gamintojų organizacijos, pavyzdžiui, pieno sektorė panašiai pasielgė e, sus, organizavo, sukūrė kooperatyvus tam, kad galėtų užsimti geresnę poziciją rinkoje. Kalbant apie aplinkosauginę veiklą, gamintojų organizacijos privalės imtis papildomų užduočių ir tai mane verčia labai susirūpinti. Visose sritise yra numatyta prievolė saugoti aplinką dėl pesticidų naudojimo, pavyzdžiui, yra labai glaudžios sąsajos su tokiais aspektais. Į dabar jūs norite, kad dar e, vaisių daržovių srityje organizacijos prisimtų papildomas užduotis. Kaip jūsų nuomonė jos tai darys? Man atrodo, kad jau buvo daug nuveikta viešųjų ryšių darbo visuomenės informavimo srityje. Na, būtų sunku tikėtis, kad tos organizacijos galėtų dar daugiau nuveikti. Turime stiprinti gamintojus ir pasirūpinti, kad viskas, ką siūlome, būtų įgyvendinama, kad mūsų pasiūlymai būtų įgyvendinama. Ponas, ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė pasistengsiu nekartoti tų ne, aspektų, kuriuos jau aptarė kolegos. Pone Korte, ačiū už Jūsų pristatymą ir už tai, kad taip e, vertinate šio komiteto darbą, laikote jį svarbiu. Norėčiau paraginti ir mus, ir jūs padaryti viską, kad parengtume naują susitarimą. Atvirai pasakius, mane, man, man sukėlė didžiulį susirūpinimą išsakyti žodžiai. Jūs daug kalbėjote apie supaprastinimą. Ir supaprastinimas yra susijęs su paslėptais sunkumais, ypač gamintojų organizacijoms ir gamintojams. Aš suprantu, kad reikia supaprastinti, bet e, iškyla abejonių dėl gamintojų organizacijų vaidmens. Reikia teisinio iškumo. Būtent to pageidauja gamintojų organizacijos Jūs minėjote aplinkos sauginius reikalavimus savo pristatymę. Šie aplinkos sauginiai reikalavimai turi būti patikslinti, kad atsižvelgtume į ūkininkų interesus. Atrodo, kad laikotės laipsniško požiūrio į E, tų aplinkos sauginių reikalavimų gyvendinimą. Dabar perinu prie vyno sektoriaus. Paulo buvo teisus. Kam taisyti kažką, kas nesulūžęs? E, tas sektorius sėkmingai funkcionuoja ir jo stiprybė yra ta, tame, kad jis labai susijęs su vietos e, teritorijomis, taip pat su kilmės vietos nuorodų žymėjimų. Nereiktų čia drumsti vandens ir bandyti atskirti geografinės kilmės nuorodas. Ir tradicinės nuorodas. Reikėtų pakeisti tekstą E, ir jį įtraukti tik tai vieną nuorodą į reglamentą. Tai tikrai palengvintų gamintojų gyvenimą. Nepamirškime, kad kai rengėme teisės aktus ir naujus standartus, turime nepamiršti ir tų žmonių, kuriems paskui tenka visą tą taisyklių e, mišinį įgyvendinti. Pone Sanora. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu kelis trumpus klausimus. Visų pirma, dėl Maroko. Ką komisija mano apie teisingumo teismo nutartį šią temą? Toliau. E, nekalbant apie supaprastinimą vaisių daržovių sektorio, kokiu kitų komisija kokių kitų priemonių komisija ketina imtis, kad išspręstų e, sektorių ištikusią krizę. Ir trečias klausimas apie vyną. <clears throat> Iš jūsų pasisakymo supratau, kad nėra konkretaus pasiūlymo šiuo klausimu. Tad jei neturite konkretaus pasiūlymo, kokiais pamat, kokie pamatiniai principai dabar yra pateikti vyno klausimu, ponas Vazum. Ačiū, ponė pirminkė klausantis sektoriaus atstovų, supaprastinimas virsta e, bandymu viską e, komplikuoti. E, vyno gamintojų organizacijos kritikuoja daugelį dalykų šiame pasiūlyme, tai yra gilmės nuorodų minėjimas, žymėjimą etiketėmis ir kokybės politika AOP ir GOP vyno atveju. Jie teigia, kad neįmanoma išanalizuoti šių tekstų tinkamai. Be jei vynas neturi geografinės nuorodos, neleidžiama ant etiketės žymėti mažesnio plotelio. Kilmės nuorodų e, e, vyno gamintojų organizacija reikalauja, kad būtų laikomas taisyklių šiuo klausimu, tačiau vykdama liberalizacija, kuri taip svarbi e, komisijai. Ir konkurencija tikriausiai vyksta didinant gamybos apimtis, tačiau tai reiškia, kad bus sunaikintos kai kurių vyno rūšių skiriamosios savybės. Komisija vykdo dereglamentavimo politiką reikėtų nepamiršti gamintojų interesų ir, ir kas, ką renkasi europiečiai dėl gamintojų toliau vaisių ir daržovių srities. Ne visada įmanome, galime gam, kontroliuoti tai, kas patenka į mūsų teritorijas. Ir vaisių dažovių gamintojai gamina savo produkciją super žemomis kainomis. Kai kurios ne ES narės, pavyzdžiui, Turkija, per tarpininkus, apeidama kai kurias sistemas, e, veikia savo tikslais ir, ir kenkia, pavyzdžiui, Prancūzijos vaisių ir daržovių gamintams, kurie yra atsidūrę tikrai nepavydėtiną situaciją. Ačiū. Ponas Des. Ačiū. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Paprašiau žodžio, nes sakėte, kad šio komiteto e, nariai ir parlamentas bendrai nepakankamai dalyvauja dar, šiame darbe. Kaip žinote, esu pasirengęs bet kada kalbėti su visais iš komisijos, kurie nori svarstyti šios klausimus. Tačiau, e, kalbant apie Lisabono sutartį, tai čia yra didelė klaida. Yra daug e, atvejų, kuomet sprendimai priimami pagal bendrą sprendimo, sprendimo procedūrą, bet mes negauname galimybės dalyvauti diskusijose. Mes neturime tokių pačių ginklų e, tose dėrybose, diskusijose dėl, dėl pagal tokią procedūrą. Gal galite papasakoti man, kiek darbuotojų dirba Agri direktorate? Pas mus dirba pora žmonių, kurie užsima šiuo klausimu. Aš esu pasiūlęs ponui, pono, ponui Baroso, kad 5 procentai komisijos tarnautojai pereitų dirbti į parlamentą po Lisabono staties įsigaliojimo, kad mes galėtume prisimti atsakomy, tą atsakomybę, kuri mums suteikiama Lisabono sutartimi. Toliau supaprastinimas. Ponas Kortė, norėčiau pasiūlyti pakviesti mūsų frakcijos ekspertus į apvalaus stalo diskusijas ir kalb, kuomet kalbėsite apie deleguotusius teisės aktus. Mūsų komitetas pirmasis po Lisabono sutarties įsigaliojimo parengė deleguotusius teisės aktus ir paskui juos svarstėme su komisija ir pasiūlėme pakeitimų. Gražu, kad jūs mus kviečiate dalyvauti palaus skalo diskusijose, kad rastume gerus sprendimus. Norėčiau pakcentuoti tai, kad nemažai kole... kad tai, ką sakė nemažai kolegų ne visi suplanuoti teisės aktų supaprastinimo darbai iš tikrųjų tampa supaprastinimu. Pavyzdžiui, komisija pasiūlė nemažai sėklas reglamentuotų reglamentų sulydyti į vieną. Mes pareiškėme, kad tai nėra geras sumanimas, nes po supaprastinimo situacija taptų sudėtingesnė nei yra dabar. Nenorime, kad tai dar kartą įvyktų. O kalbant apie padėtį rinkoje, Noriu pacituoti Astrid Luling, kuri buvo mūsų kolegė ir kuri Marian Fischer-Boll komisijos nariai pasakė, kad Jis pasakė, kad reikės iškirsti 100 tūkstančių hektarų vinogynų. Ji pasakė, problema ne tame, kad yra per daug vyno, problema ta, kad mes per mažai jo geriame. E, ir kad aš, aš darau viską, kad mūsų vyno gamintojai pardavinėjo savo produkciją, geriu gerą vyną be komentarų. Prašau. Labai prašau, ponas Lamakina. Uh, thank you very much. Uh, just, uh... Labai ačiū. Tik vienas klausimas komisijai. Galbūt galėtų paaiškinti dėl to, kad parlamentas nepakankamai dalyvauja darbe. Na, čia šiek tiek kelia nerima. Tai sudaro toks įspūdis, kad mes čia tik tai uh, štampuoti uh, tekstus uh, daryti tai, ko mums tai nepatinka. Pan posel, dziękuję pan. Dėkoju, panas Buda. necesității ca mai departe să stimulăm prin mijloace. Dėkoju už e, prezentaciją ir norėčiau e, išsiaiškinti e, svarbiausias dalykas tai, kad mes turim teisinės priemonės pasiekti supaprastinimą kai kalbam apie žemės ūkio produktų gamybą, tai visi puikiai žinome, kad esant dabartiniai padėčiai, kai yra embargas Rusijos produktams, šie kooperatyvai šitas organizacijos yra būtinos mūsų gamintojams, o kai dėl kilmės vietos ženklinimo, ar kalbam apie vyną, apie kitus produktus, tai neturėtų neteikti jokio pagrindo ir mūsų mes turėtume visą laiką galvoti apie vartotojus, o vartotojai nori žinoti, iš kur yra tie produktai jie nori žinoti, ar jie buvo pagaminti už ES ar ES. Tai yra te, vartotojo teisė žinoti, ką jis valgo ar geria. Ir galiausiai ponas Tirijo. Dėkoju, pirmininkė. Tik bendro pobūdžio pastaba, kadangi aš manau, kad anksčiau kalbėjusiai kolegos palėtė visus klausimus. E, supaprastinimas tai mus gazdina, nes mes kartais galvojam, kad yra ir kitų tikslų slypinčių už tokio reglamentavimo mažinimo ir mes nemanome kad toks mažesnis reglamentavimas vyno sektoriai gali padėti. Ne vien tik tai kalbant apie Italijos vynus, bet ir kitų šalių vynus, ypač vidučiame jūros šalių vynus. Galvokime apie e, kovas e, sveikatos apsaugos srityje, nes kai išgirstam prieštaravimus dėl, dėl sveikatos problemas, tai visuomet kalbam apie tai, kad tai yra smūgis konkrečiam sektoriui. Darbo dokumentas nekalba apie daug taisyklių. Dabar mes turim tokį žodinį patikinimą, kad nebus problemų ir džiaugiamės tuo, tačiau yra didžiulės spragos ir tame darbo dokumente, kuris, kurios gali sukelti žalą. Manau, kad Europos Sąjunga turi užtikrinti, jog vykdys nuoseklę politiką. Nėra prasmės investuoti į vartotojų apsaugą ir turėti etiketes, kurios nurodo kiekvieną detalę apie e, produktą, bet mes viso to nepaisysim, jeigu kai kalbam apie kilmę ir mes norim klaidyti vartotojus. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra pagaminta visiškai kitam regione, tai, na, čia, manau, būtų visiškai rimta. Ir atsisakyti ryšio tarp produkto ir teritorijos yra tikrai didelis smūgis sektoriui ir mes turėsim didelį poveikį Graikijos, Italijos, Ispanijos produktams. Prancūzija tai labai gražiai pa, pa, pailistruoja, kai kalba tą prancūzišką žodį teruar, tai kaip parduodamas produktas ne vien tik tai kažkokios cheminės savybės, biologinės savybės, bet kalbam apie dirbą, apie tai iš kur ten, iš kur pagamintas apie konkretų ūkininką ir tai sukuria ryšį tarp produkto ir teritorijos. Ir jeigu to nebus, žala bus didelė. Kadangi manau, jog tai gali ir sukelti tai, kad e, bus gaminamas imitacijos gaminam, gaminami padirbti produktai. Tai ir čia svarbu ne vien tik Italijai, bet ir kitoms vietovėms. Ir manau, kad tai reikėtų, apie tai reikėtų galvoti. Labai ačiū. Mes jau įvykdėme visus prašymus, visų prašysių e, kalbėjusių. Ir šita tema yra tokia svarbi, tai yra susijusi su deleguotojų teisės aktu. Ir deleguotojų teisės aktu, kuris reglamentuoja vaisius daržovės, tai čia tikrai mes galėtume e, be galo be krašto e, diskutuoti, na, tai tikrai aš, mes skiriam tam daug laiko, kad galėtume išsamei, e, neskubėdami aptarti šitą temą, tai mums retai kada atsitinka. Ir tikrai ta, ta, ta, ta tema svarbi ir daugeliu gamintojų Europoje. Dabar suteikiu žodį ponui e, direktoriui Korte ir tikiuosi, kad jis atsilieps į išsakytas pastabas. Mm Taigi prašome, ponė žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū. Ačiū už klausimus. Jų buvo 16. 16 e, pasisakiusių parlamento narių ir aš pamėginsiu atsakyti į visas pastabas, nes visos yra labai svarbios tam darbui, kurį mes atliekam. Pirmiausia, noriu pasakyti, atsakant į reakciją, kurią sukėliau, kaip pasakiau, kad mes turėtume dirbti kartu, kad sukurtume geresnę sistemą, kad jūs atrauktume į darbą, kuris vyksta ekspertų lygmenių. Tai ne jokių būdų nenorėjau pasakyti, pakritikuoti jūsų komiteto darbuotojų, jis visiškai ne. Aš tiesiog mėginau, na, aš kalbėjau su daugeliu jūsų, tarpusavėje kalbėjomės ir norėjau, kad mes rastume sprendimą, nes aš manau, kad tai yra problematiška ir jūs manote, kad problematiška. Jums kilo toks pojūtis, kad komisija dirba, nes be Europos parlamento mes to nenorim. Ir deleguotai tai aktai ir jų daug ir mes atranda vis naujų klausimų ir mano noras, ir komisijos noras yra bendradarbiauti su jumis kaip įmanoma glaudžiau. Ir dėl to aš pasakiau šitą pastabą, bet tai visiškai nereiškia, kad aš norėjau kažką sukritikuoti, visiškai ne. Ir dabar mėginsiu atsakyti į klausimus Aš mėginau sugrupuoti juos į 7-8 pastabas tokius punktus. Daugumą klausimų buvo nenuostabu apie vyną ir vyno ženklinimą ir šitą darbo dokumentą, kurį mano tarnyba rengė. Šis darbo dokumentas nėra pasiūlymas, tai yra tik, tik tai tiesiog perkeliama, iškirpam ir perkeliama tai, kas egzistuoja 15 reglamentų. Ir tiek e, išklausęs jūs, bet uh, turiu pasakyti, kad tikrai buvo klaida padėti tą dokumentą ant stalo. Yra daug nesusipratimų ir aš prisimu atsakomybę už tai, bet e, niekada nebuvo toks skaitinimas, nes nu, nenorėjom niekada nieko išbraukti. Tai, kad 607 reglamentas čia nefiguruoja, ne, ne tai nereiškia, kad mes kažką norim išbraukti, visiškai ne. Tiesiog tai yra pradžia pradėti diskusiją su ekspertais, kad mes sužinotume, kaip jie reaguotų į tokį požiūrį, kur iš principo visi 15 reglamentų būtų sujungti ir mes tenktumės dirbti ties šituo tekstu. Na, iš diskusijų dabar yra visiškai aišku ir šio ryto diskusijų ir kitų reakcijų yra tai, kad tai neveikia ir aš pranešiu mano komisijos atstovui ir mes pasiūlysime atsiimti tekstą ir pradėti iš naujo, mes neskubame. Aš girdėjau jūs e, sakant, kad jeigu ne, ne, negenda, tai nereikia taisyti ir kitų prioritetų yra. Aš visiškai supratau, ką jūs man norėjot pasakyti. Mm, tokia aiškia žinia, kurią jūs man šiandien išsakėt, kad mes nenorim e, kažkaip pradėti naujų, naujų e, darbų naujų kompromisų. Kitas dalykas, dėl patikimo rinką kainų, kalba apie vaisius ir daržovės, tos patikimo kainos yra labai svarbios ir ypač pomidorų srityje. Tai kas atsitiko po 13 metų kompromiso pagrindinėme teisės akte mes pakeitėme taisyklės ir muitinės procedūrą kuri galiojo iki 13 metų, dabar nebegalioja. Taigi šitas e, tariamas sukčiavimas jau nebegali vykti. Ir mes taip pat dėl pomidorų, taip, e, situacija šitoje sektoriuje, ypač Ispanijoje, nėra gera, švelniai tariant, ir mes žiūrime dėl, ar tai atsitiko uh, padidėjęs importas iš Maroko. Man atrodo, kad tai yra labiau susiję, susijusi, susiję su prasta orų situacija praeisiais metais ir be to trūksta statistikos apie importą iš Maroko. Jie, mm, tai yra importas ne, neturėtų, nedidėja. Kai mes skaičiuojame mm, skaičiuojame mm, importą, tai mes žiūrime, kokie yra lygiai. Ir, pavyzdžiui, vyšnios ir apvalus pomidorai, tai mes čia dėl jų nesiūlome jokių pokyčių. Vieninteliai e, pokyčiai tai nustatyti ne kasdieninę kainą, ne kasdieninę rinkos vertę, bet kas savaitinę. Ir mūsų ekspertų analizė yra tokia, mes e, rimtai tai analizavome, žiūrėjome tiek kasdieną ir kokie yra dydžiai ir kas būtų, jeigu mes pakeistume į savaitinę apžvalgą. Tai mes skaičiavome ir matome, kad pokyčių nebus. Ir geriausi ekspertai pasako, kad jeigu na, pokyčių nebus, bet jeigu mes prieštraujame parlamento valiai, tai aišku, tai yra labai svarbus faktorius ir svarbus žmonėms ir, kaip aš sakiau, mes dar nieko nenusprendėm. Tai yra tik tai darbinė galimybė. Taigi aš labai rimtai atsižvelgiu atsižvelgiu į jūsų pastabas, ką jūs išsakė dėl šio punkto. Dėl e, pasitraukimo kainų vaisių ir, ir daržovių sektoriuje, tai čia mes nenumatom jokių pakeitimų. Tiesa yra tai, kad e, žinoma, mes žinom, kad e, šitos pastraukimo kainos yra labai nedidelės ir nenumato padengti gamybos kaštų, bet tiesiog E, kas bus, jeigu būtų parduodama paprastoj pardavimo grandinėje. Ir čia tai yra labai minimumas. Čia bet tik tai stikiam gamintojams galimybę pasinaudoti šitą sistemą. Bet aš be kito pastraukimo arba išėmimo iš rinkos sistema ir apskritai dažovių ir vaisių tvarka yra dar ir numačiusi išskirtinės priemonės dėl Rusijos draudimo Ir čia galimybės gamintojams dalyvauti šitoje pa, pastraukimo arba išėjimo iš rinkos sistema yra labai nemažas ir kai, kurie, kai kurios galios dar iki šių metų vasaros. Tačiau mes nenumatome tekste, kurį jūs matėte, kažkokių e, pakeitimų šitų e, išimimo iš rinkos e, kainų tvarko, nustatymo tvarkos pažeidimui. Toliau, aplinkos saugos reikalavimai gamintojų organizacijoms e, buvo šitas klausimas iškeltas. Aš tik norėčiau paaiškinti, kokia dabar yra padėtis, nes bijau, kad yra nesuprant, nesupratimų. Pagrindinis aktas, pagrindinis teisės aktas, tai yra 33 straipsnis, penkta dalis teigia, kad bent 10 procentų išlaidų pagal veiklos problemų programas apima aplinkos saugos sritį. Tai yra teisinis reikalavimas, bent jau 10 procentų išlaidų pagal veiklos programas apima aplinkos saugos sritį. Tai yra įstatymas. Vienintelis klausimas, apie kurį kalbam, e, pagal deleguotai teisės aktą, jo lygmenių, kaip užtikrinti, kad gamintojų organizacijos įgyvendintų šitą reikalavimą, kuris yra būtent teisės akte. Ir kilo abejonių, ką reiškia, ką reiškia tie 10 procentų, ar tai reiškia, kad kiekvienas narys turi turėti e, šitą aplinkosaugos aspekt, aspektą šis, savo srityje. Dabar mes em, siūlom taisyklę, kuri užtikrina didesnį lankstumą ir teigia, kad minimum 50 procentų, tai yra pusė darbuotojų, įgyvendina aplinkos saugos problemas, jeigu mes nenumatysim tos taisyklės dėlikotas teisės aktuose, tai mes neįpareigoti to pasakyti, bet kas atsitiks. Tuomet kiekviena valstybė narė, kiekvienas auditorius, kiekvienas valdžios įstaiga galės pati nusistatyti, kiek šitas 10 procentų reikalavimas yra įvykdomas. Ir manau, kad reikia užtikrinti, kad šitos taisyklės būtų vienodas e, visą Europoje sąjungoje, kad mes ne, nepadarytume įvairių išvadų, kaip įgyvendinti šitą 10 procentų reikalavimą. Tai yra vienas tikslas supaprastinti, palengvinti gamintojų dalę, o ne sukomplikuoti. Bet jeigu, vėlgi, jeigu yra kitokių minčių, kaip e, dar aiškiau tą padaryti, tai mes labai mielai svarstysim tokius pasiūlymus. Panašiai problema dėl gamintojų organizacijų ir e, klausimas, kurį iškėlė dauguma gerbimų narių, ypač Italijos atstovai apie galimybę kooperuotis, tai yra kooperatyvas, kuris yra gamintojų organizacijos narys ir kiek kooperatyvas galėtų prekiauti savo produktais ne toje mm, gaminto organizacijos e, grandinėje arba, arba rinkoje, aišku, mes tai labai atidžiai svarstėme, yra ir e, sėkmės atveju, ir, ir kai kur Italijoje tinkamai yra daroma, bet kartu su ekspertais mes rasim būdą, tokį būdą, kuris leistų ilgam. Ponas Tarpman apie tai kalbėjo prieš e, įsigaliojant, bet manau, kad mūsų nuomonė vėlgi taisyklė nesikeičia. Taisyklė nesikeičia netgi dabar pagal egzistuojantį reglamentą šitokios praktikos nėra leidžiamos ir mes manome, matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra pripažįstamas darbuotojų organizacijos, kur kooperatyvas yra narys, jis pats prekiauja ir tai vėlgi atmetama tokia galimybė jam. Ir čia tikrai sudėtinga, bet jeigu žiūrėsime bendrą padėtį visose valstybėse narėse, tai mes stengiamės padaryti mm, paslaugą gamintojų organizacijoms, kad jiems nekiltų problemų, nes jiems nereikia nei įtikinėti komisarą Hogą, nei jo darbuotojus, kokios svarbios yra gamintojų organizacijos. Mes jas stumėm, mes jas mm, subsidijuojam, nes jos yra galingos ir tai yra vienintelė mūsų priemonė sektoriuje, kuris yra, kaip daugelis sakėte, ji paliečia E, kainų skirtumai ir lankstų, keitimasis ir neįmanoma saugoti produktų, tai mes tikrai stengiamės ir ypač valstybėse narėse, kur organizavimo lygumo yra gana žemas ir ypač tai susijęs su valstybėmis narėmis, kurios įstojo 2004 ir 2007 metais, kur organizavimo lygis yra mažesnis ir matome, koks yra Rusijos draudimo poveikis ir tuose valstybėse narėse yra jis daug didesnis ir mes kažką mėginame ir daryti ir baisių daržovų ir pieno sektorių, jeigu aš galėčiau šiek tiek nukrypti į pieno sektorių, tai komisija nusprendė mm, peržiūrėti pieno paketą ir šitas paketas ir kiek bendrosios rinkos organizavimas ir užtikrinti, kad gamintojai kartu su mumis susėstų ir tvarkytų reikalus ir iki 30 procentų rinkos dalis, atsakau į pono Danten, e, tą vadinamą revandikas jau, tai tikrai yra didelė galimybė, kuri apsaugomus. Ir mes apie tai kalbėsim savo pranešime ir iki pavasario pasistengsim išsiaiškinti, kaip e, gamintojai atsiliepia, kaip jie, ką jie daro esant krizį ir mažoms kainoms ir ką komisija galėtų padaryti, kad padėtis pagerėtų. Ir galiausiai e, klausimas, ko gero, iš pono Senra apie e, sprendimą, bendrojo teismo sprendimą dėl polisario ir e, sustarimas su Maroko žemės ūkio srityje. Sprendimas buvo, buvo nuspręsta apskusti šitą sprendimą, tai yra pirmosios instancijos teismas, Liuksemburgė dabar jis vadinasi bendruoju teismu, ir kreipsimės į teisingumo teismą prieš apskūsdami šitą sprendimą. Tikiuosi, ponė pirmininkė, kad atsakiau, atsiliepiau į daugumą klausimų, atsiprašau, jeigu kažką pamiršau, galbūt vieną kitą klausimėlį. Labai ačiū. Nemanau, niekas nekelia rankos ir neprašo užduoti klausimą, joks parlamento narys, atrodo, neturi problemų, kurios, e, kurių pan, jūs nepalėtėte, taigi labai dėkoju ir manau, kad mm, Lisabonas sutartis pradėjo naują laikotarpį, naujas e, sąlygas, kaip funkcionuoja ir kaip yra e, vykdoma bendroji žemės ūkio politika. Ir čia reikia parengti nuostatas, procedūras, Ir manau, kad čia einame tinkamą kryptimi ir mūsų parlamento nariai tikrai yra gerai informuoti, jie e, žino apie tas problemas, nes daug kas turi tiesioginį kontaktą su gamintojais. Mes esame specialistai šitos srities, taigi manau, kad tai yra naudinga mūsų bendradarbiavimui e, komisijos e, Agri generalinio direktorato ir mūsų komiteto bendradarbiavimui. Labai ačiū ir tikiuosi, kad mes grįšime prie šitų klausimų, tai nepaprastai svarbus klausimai ir tikrai esu, noriu išreikšti džiaugsmą, kad šiandien neprivalėjau riboti pasisakymų laiko ir visi, visi galėjo mm, tinkamai pasisakyti. Dabar norėčiau patikti vieną informaciją dar prieš pabaigą ir EPL iniciatyva yra organizuojama posėdis, e, agri komiteto posėdis pirmadienį, e, kovo 7, Strasbūrė 21.30. Ir mm, diskusija su komisijos nariu Haugan ir mm, poveikį e, krizė žemės ūkė sektoriuje ir taip pat padėtis valstybėse narėse. Apie tai daug kalbėjo ponas Danten ir mes kreipėmės į pono komisarą, kad jis atvyktų į šitą posėdį, nes manome, kad e, tai bus susijęs su kitu posėdžiu, nes 24 kovo yra sutarta diskusija dėl struktūrinio dialogo, kuriame irgi dalyvauja šitas komisijos narys. Taigi 21, 22, 30 ta valanda buvo išrinkta todėl, kad jūs galėtumėte e, visi dalyvauti ir e, taip pat e, ponas Tarbela dėl mokymų, taip pat ponas Planovičio dėl gyvūnų ir apie tai bus kalbama e, plenarnėje sesijoje, bet šiek tiek anksčiau. Taigi, kad komisijos nariai galėtų dalyvauti ir tose diskusijose, ir šiek tiek vėliau pas mus mūsų diskusijose, bet tema yra labai svarbi, taigi prašau skirti laiką ir e, mes sustarsim su ponu komisijos nariu. Ir e, dabar e, komiteto posėdis baigtas ir pradedame koordinatorių posėdį. Labai dėkoju visiems už dalyvavimą ir prašau, kad liktų salėje koordinatoriai ir tie asmenys, kurie turi teisę dalyvauti koordinatorių posėdyje. Taigi dar kartą labai visiems dėkoju e, ponui Korte, dėkoju. Dėkoju e, komisijos atstovams.